balandžio 27-28 dienos posėdžiai jums yra išdalinti, ar turėtumėte kokį nors pasiūlymų dėl jų arba pastabų dėl protokolo, norėtumėte kalbėti? Ne, palaukite šiek tiek. Ar norėjote pasisakyti dėl praėjusių posėdžių protokolų turinio? Ar norite kalbėti dėl praėjusių posėdžių protokolų? Ne. Tada palaukite. Tai. Dar reikia išsiaiškinti, ar yra pastabų dėl minėtų posėdžių protokolų. Ne. Tai tuomet laikome protokolus patvirtintais. Dabar norėjote dėl darbo tvarkos pasisakyti, ponė Pidičinį. Prašau. Pirmininkė. Penkių žvaigždžių judėjimo vardu norėčiau atkreipti sudėmėsi į vieną skandalą, kuris yra susijęs su socialistų ir demokratų frakcija, todėl aš norėčiau pasiremti 36 straipsnio antrąją <clears throat> dalimi, kuriame kalbama apie parlamento narių elgesį ir vieno parlamento nario atžvilgių jau e, tris, tris metai vyksta tyrimas dėl mokesčių vengimo, o jisai dirba komitete atsakingame taip pat ir už e, mokesčių politiką. Aš išvelgiu interesų konfliktą susijusiu su mūsų e, veiklos skaidrumu. Aš manau, kad jūs turėtume įsikišti ir ponas Pitėla turėtų vesti tvarką savo frakcijų, o ponas Sodo turėtų atsistatydinti, nes tai yra paties netinkamiausio parlamento nario elgesio pavyzdys. Taigi prašau jūsų užtikrinti, kad šioje salėje negalėtų pasidžiauti žmonės, kurie yra nuteisti dėl mokesčių sukčiavimo. Pane kolegė, ar jau apsiraminote? Gerai. Ne, ponė Pitela, diskusijos šio klausimu nepradėsime. Taip pat ir Europos parlamente mes vadovavomės teisinės valstybės principais, nes tai buvo pasisakymas dėl darbo tvarkos, tai buvo politiškai motivuotas pareiškimas. Jūsų minėtas kolega yra pateikęs apeliaciją dėl šio teismo sprendimo, taigi kol jos apeliacinis skundas nebus išnagrinėtas, taip pat ir jūsų šalyje, kaip ir visur kitur, galioja nekaltumo prezumcija ir aš, kaip parlamento pirmininkas, neturiu teisės kištis, nekitinu to daryti. Ta turi daryti Italijos teisėsauga. Minėto parlamento nario parlamentinė neliečiamybė savo laiku buvo panaikinta ir dabar mes visą procesą atidavėme į Italijos teisės saugos rankas. Aš puikiai suprantu, kad jūs kaip politikas norite pasinaudoti e, mūsų taisyklėmis, kad paskelbtumėte šį pareiškimą. Filipas Debakeris tapo Belgijos vyriausybės nariu, Janšas Važiakovskis auditorumo nariu, sveikiname abu kolegas su naujomis pareigomis. Parlamentas konstatuoja, kad jų galiojimą pasibaigė gegužės 2 arba 7 dienomis Belgijos